witam państwa będę miał zaszczyt prowadzić obrady parlamentu europejskiego e, laba diena aš dabar norėčiau paraginti parlamento narius paaiškinti kodėl jie vienaip ar kitaip balsavo laukime kol visi norintys išeis iš salės ir dabar aš kreipiuosi į tuos kurie dar neišėjo kad jie išeitų už salės ribų pasišnekėti. Pirmiausia, pono Fernandes ir Bulmen pranešimas dėl Europos strateginių investicijų fondo įgyvendinimo. 5 gerbiami parlamento nariai nori pasisakyti tą temą ir paaiškinti, kodėl vienai per kitai balsavo. Pirmiausia, Momčil Nehov iš socialdemokratų frakcijos. Gerbiamas parlamento pirmininkė. Europos strateginių investicijų fondas jau dviejus metus veikia. Bet mes dar jaučiame vis pasidalymą tarp rytų ir vakarų. 2016 m. Liepos mėnesį